12 valandą, o dabar perėsime prie kolegės Honibol pranešimo seksualinis išnaudojimas ir prostitucija ir jų poveikis lyčių lygybei. Pirmiausia žodis pranešėjai keturios minutės. Ačiū. Pirmininkė, ačiū kolegos, noriu padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams ir nevyriausybinėms organizacijoms, Europos parlamento lobistų organizacijoms, taip pat mm, organizacijoms padedančiams prostituciją užsiimančioms moterims, prekybos su žmonėmis ats, reguliavimo atstovams, padėjusiems rengti šį pranešimą. 2012 metais organizacija Foundation Cells pateikė e, ataskaitą. Aišku, tai, jog prekyba žmonėmis susijusi su prostitucija ir atvirkščiai. Tai yra viena pagrindinių priežasčių, kodėl prostitucija yra tarp valstybinis klausimas, e, turintis kelti nerimą ir Europos parlamentui. Tai klausimai, kurie rūpi visiems. Todėl džiugiuosi, turėdama galimybę pristatyti šį pranešimą. Ši tema kontroversiška ir sudėtinga, todėl kad e, teisės aktai reguliuojantis e, prostitucijos veiklą ne visada susiję su e, įstatymais prieš prekybą žmonėmis. Kai kuriais atvejais teigiama, kad kišamas į valstybių narių kompetencijas. Pavyzdžiui, Jungtinėje karalystėje prostitucijos veikla yra teisėta, e, tačiau savadavimas yra neteisėtas jis priklausomas, priskiriamas baudžiamajai veiklai. Tačiau yra um, tokių šalių kaip Vokietija ir Niderlandai, kur savadavimas yra teisėtas. Mes vertiname šį reiškinį iš įvairių perspektyvų. Ir, mm, yra dalykų, kurie galbūt nėra labai sudėtingi, tačiau reikia atsižvelgti į įvairias tradicijas. Ir svarbu tai, kad tik labai nedaug moterų tampa prostitutėmis laisvai pasirinkusios. Aš kalbėjau su daugeliu žmonių, kurie e, susiję su šią sritimi ir iš ties susitikau tik vieną moterį, kuri pati laisvanoriškai pasirinko e, prostitucijos veiklą. E, daugeliu atveju moteris yra parduodamos. 62 procentai visų parduodamų moterų į ES vėliau patenka į prostitucijos pinklės. Jos dažnai labai jaunos mergaitės. Kalbant apie prekybos žmonėmis aukas, jos dažnai e, verčiamos vartoti narkotikus ir e, kita vertus statistinių duomenų labai nedaug. E, daugeliu atveju šios moterys yra išnaudojamos ir Ypač turint omenyje ekonominę krizę, prostitucija dažnai susijusi ir su ekonominė prievarta. Iš tikrųjų, prostitucija kenkia lyčių lygybės principams. Aš manau, jog turėtume pasirinkti Švedijos, tai yra šiaurės šalių modelį, kur e, seksualinių paslaugų teikėjas yra laikomas nusikalstamą veiką darančių asmenių. 1999 metais Švedija uždraudė pirkti seksualinės paslaugas ir dvigubai sumažėjo šias paslaugas perkančių žmonių. Vienintelis modelis pasiteisinęs ir buvo e, tas modelis, kuris dabar taikomas Švedijoje. Noriu paprašyti remti šį labai svarbų pranešimą. Labai ačiū, kolegė Hannibal. Perinama prie spontaniškų pasisakymų. Vėlgi pasisakyti nori daug daugiau kolegų, nei e, galiu suteikti jums žodį. Atsižvelgsiu geografinį aspektą į tuos, kurie jau pasisakė, ir į frakcijas. Dabar kolegė Zaborska. Ďakujem pekne, pán predseda Ačiū pirmininkė. Aš išreikščiau paramą kolegiai Hannibal ir pranešimo tekstui jis patvirtintas komitete. Savoka prostitucija be jokios abejonės reiškia, kad vienas žmogus perka kitą žmogų, kad patenkintų savo e, geidalius. Nesvarbu, ar tai teisėta, ar privartinė prostitucija, tai tas pats dalykas. Prekyba žmogumi turi būti draudžiama, manau, mes visi dėl to sutarėme. Galbūt man nepritars tie kolegos, kurių valstybės e, legalizavo prostituciją. Tačiau netgi Europos teisingumo teismas pareiškė, kad e, prostitucija tokia profesija kaip ir kitos. Todėl aš pritariu alternatyviai rezoliucijai. Ir aš kaip šešėlinė pranešėjas tenksiuos surasti, parengti tokį tekstą, kuriai pritartų mano frakcija. Ačiū, toliau. Pone Estrela. Pirmininkė visame pasaulyje prostitucija užsima maždaug, e, maždaug 40-42 milijonai žmonių, daugiausia moterų. Šios problemos šaknys tai lyčių neligybė, ekonominės problemos, socialinė skirtis, skurdas. Štai prostitucijos priežastys. O savadautojai glaudžiai susiję su organizuotų uh, nusikalstamamu. Be to, dėl prostitucijos vyksta prekyba moterimis ir vaikais. E, valstybės narės itin skirtingai traktuoja šią problemą. Kai kurios laiko, kad tai moterų teisių pažydimas, tai seksualinė vergovė, e, lyčių neligybės skatinimas. Kitos valstybės mano, kad moteris su savo kūnu gali daryti, ką nori. Šiaurės šalių modelis, man atrodo, yra geriausia garantija užtikrinanti moters orumą. Tačiau turime pasitelkti policijos ir teismų sistemas. Prostitucijos negalima vertinti kaip dar vienos eilinės profesijos. Ačiū toliau, ponia Lunačiak. Ačiū pirmininkė, gerbiamo komisarė, ponios ir ponai. Ponia Hannibal savo pranešime mano ir mano frakcijos narių nuomonė pateikia vienpusį požiūrį ir neatspindi to, kad kai kur prostitucija dekriminalizuota. Kaip feministė, man taip pat užkliūna patriarchinė visuomenė, kurioje vyrai vertina moteris kaip sekso objektus, o ne ores žmogiškas būtybės. Tačiau kriminalizavimas pagal e, šiaurės šalių modelį neišsprendžia problemos. Mes turime atskirti žmonių gabenimą prostitucijos tikslais, išnaudojimo tikslais ir atskirti e, sekso darbuotojas, kurios taip nusprendžia pačios. Taip, kai kurios moteris tuo užsima dėl ekonominių sunkumų, tačiau tai jų sprendimas ir pasirinkimas. Todėl kartu su kitų frakcijų nariais mes siūlome alternatyvę rezoliuciją, kurioje pabrėžiama valstybių narių atsakomybė ir e, svarba sukurti išeimo strategijas toms e, moteriams, kurios nori išeiti iš e, vertimos į prostituciją. Pone Zuber, ačiū. 80 2 procentai yra moterų, jeigu kalbėtume žmonės užsimanančius prostitucijomis. Tai brutalus pažeidimas, tai tikrai ne profesija, tai yra smurto prieš moteris forma. Tai e, socialinė ir ekonominė neligybė, o viso to priežastis yra kapitalizmas. Pagal kapitalizmą viską galima pirkti ir parduoti, įskaitant ir privatumą. Moteris laikoma preke, savadautojai lopsta tose valstybėse, kur prostitucija yra legali, savadautojai dabar tarsi sąžiningi verslininkai. Individas turėtų prisidėti prie visuomenės. Ką mes galime galvoti apie moterį, kuri pamina savo orumą, kad patenkintų vyrus? šioje prane, šiame pranešime um, nekalbama apie tai, kad moterys turėtų būti laikomos aukomis. Mes turime nekriminalizuoti jų klientų veiksmus, nes jie būtent naudoja smurtą prieš moteris. Ačiū, poniai Zuber. Ponas Šiubrau. Labai ačiū, ponė pirmininkė, kovojant prieš nusikalstamumą susijusį su prekyba žmonėmis, moterėmis, prostitucija, savadavimu, susiję ir geri griežti teisės aktai, kurie padės pažaboti organizuotų nusikaltelių grupės ir atgrasys jas nuo šios veiklos. Tačiau turime turėti omenyje ir tai, kad kartais teisės aktai gali būti griežti, tačiau neįgyvendinami. Labai svarbu suvokti, kaip reikalinga įgyvendinti jau patvirtintus priimtus teisės aktus. Lenkija e, turi, e, pavyzdžiui, tokią praktiką, kai tarpininkai iš pietų šalių e, siaubingomis sąlygomis e, perveža moteris, vėliau išnaudoja jas ir dabar kaip tik su šiuo reiškiniu kovojama. Ačiū, ponė Zilbro, dabar ponė Morvai. Ačiū, ponė pirmininkė. E, mes e, kalbame dabar apie tai, kad moter, ES parengė daugybę dokumentų apie e, smurtą prieš moteris, apie elgesį su moterimis, o valstybėse narėse yra daug valstybių narių, kurių policija nekreipia dėmesį, yra visiškai abejinga moterų problemams. Policijos uh, vadas Budapešte atsisakė organizuoti pareigūnų mokymo kursus, per kuriuos E, jie būtų šviečiami apie šią problemą. Austrijos e, policija e, užmerkė akis, matydama, kad merginos iš Vengrijos atvyksta į Austriją ir ten dinksta. Austrijos policija atsisako pradėti baudžiamą į tyrimą, nors kartais būna visiškai aišku, kad buvo vykdomas smurtas prieš tas merginas, prieš tas moteris. E, ar jūs žinote, kad tokia praktika egzistuoja ir ką jūs ketinate daryti? Ačiū, ponė Morvai. Ponas Boris. Bardzo dziękuję. Proceder prostytucji. Labai ačiū. Prostitucija ir savadavimas yra tarp valstybinės reiškinys, todėl uh, kai kurių nuostatų unifikavimas galėtų pagerinti kovą prieš prostituciją. Reikia teikti tinkamą pagalbą aukoms, taip pat moterims norint čiams išbristi iš prostitucijos liūno. Jo labiau, kad turime turėti omenyje, jog prostitutėmis kartais tampama dėl ekonominių priežasčių. Manau, kad būtinas bendradarbiavimas tarp valstybių narių, ypač tinkamiau kovojant su organizuotais nusikalt, nusikaltėliais peržengiančiais visų valstybių sienas. Ačiū, ponė Boris. Ponė Hit. Tack så mycket, ordförande. Ačiū pirmininkė. 2011 metais aš turėjau galimybės e, kalbėti apie priekybos su žmonėmis teisės aktus. Ten mes matėme, kad buvo pasakyta, kad perkant lytinės paslaugas, perkant seksą yra daromi e, nusikaltimai. Tačiau ES mastu tuo požiūriu nebuvo nieko padaryta. 2006 metais valstybės narės buvo susirinkusios parlamente ir kalbėjo apie tai, kaip galima būtų bendradarbiauti ir kovoti su prostitučių paklausą. Dabar būtų labai svarbu dar kartą šį pranešimą iškelti, pertikti jo valstybėms narėms. Tai nėra teisės aktas, tai tik pranešimas, kuriame yra sakoma, kad valstybės narės turi spręsti paklausos ir pasiūlos problemą. Ačiū, ponė Hit. Baigiame spontaniškus pasisakymus, o dabar komisijos nariai ponė Georgievai žodis. You, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pradėti nuo padėkos. Poniai Mary Honeyball už savo iniciatyvą parengtą pranešimą. E, prekybos žmonėmis, e, e, žmonių išnaudojimo istorijos yra siaubingos. Matome, kaip jaunas merginos moteris turi pardavinėti savo kūną. Joms yra grasinama, jos yra sumušamas. Kartais net jų pačių šeimos jas parduoda. Aš noriu labai aiškiai pasakyti, kad mes ES priekybą žmonėmis traktuojame kaip absoliučiai nepriimtiną reiškinį visomis prasmėmis. Tai yra žiaurus žmogaus teisų pažeidimas ir e, tai yra nepaprastai rimtas nusikaltimas. Mes labai dažnai girdime, kad prekyba žmonėmis vyksta pogrindyje, tai yra šešėlinis nusikaltimas, tačiau mes patys savo akimis matome, kad tai vyksta, tai yra daroma visų mūsų akivaizdoje. Ir netaip gerai tik yra vertinami tie nusikalteliai, kurie uh, Uh, užkulisiuose tą procesą reguliuoja. Taip pat mes puikiai suprantame, kad priekyba žmonėmis ir lytis yra nepaprastai glaudžiai susiję. Eurostat rodo, kad 96 procentai e, priekyba žmonėmis e, e, aukų yra moteris ir mergaitės ir jos yra parduodamos lytiniam išnaudojimui. Nevaistant šios statistikos, Mes turime suprasti, kad čia kalbame apie kiekvieno žmogaus, kiekvienos merginos ir moters tragediją. Apie tai jau kalbėjome ir kai aptarėme ponios Pravanovos pristatytą į pranešimą. Mes pripažįstame taip pat, kad e, moterys ir vaikai patenka į prostitucijos rinką ne dėl to, kad patys to nori prostitucinė rinka, išnaudojimas ir organizuotas nusikalstamumas yra labai glaudžiai tarpusavėje susiję. Ir tos sąsajos be bejonės yra vis labiau matomos. E, taip pat yra aiškiai pasakyta, kad dauguma seksualinės išnaudojimo e, aukų yra parduodamas valstybės, kur prostitucija yra legali arba reglamentuojama. Ankstesnėje diskusijoje sakiau, kad ES yra prieimusi labai toli siekiančią prekybą dėl kovos su prekyba žmonėmis. Taip pat yra parengta nauja strategija tą direktyvą, papildi, tą direktyvą papildyti. Abiejose dokumentuose yra kalbama apie lytinį aspektą, sakoma, kad reikia sumažinti paklausą priekybai žmonėmis ir tai turi būti daroma siekiant kuo mažesnio lygmens visoje Europos Sąjungoje. Aš galiu pasakyti, kad e, direktyva yra mūsų teisinės sistemos pagrindas, nes čia yra aiškiai pasakyta, kad egzistuoja paklausa seksualiniam išnaudojimui, kad dešimties metų mergaitė galėtų būti išnaudojama prostitucijos rinkoje ir kad būtų kūriami pornografiniai filmai su ją, reikia, kad būtų klientas, kad būtų vartotojas. Todėl mes turime sutelkti labai didelį dėmesį kovai su paklausa. Paklausa turi būti panaikinta. Ačiū. Dank, Frau Kommissarin. Labai ačiū, ponia komisijos narė Georgieva. Diskusijos šio klausimu baigiamos. Balsuosime rytoj 11.30. Perino prie paskutinio šiandienos posėdžio klausimo. Josefas Šairis, teisėkuros įgaliojimų delegavimas ir komisijos naudojimas įsigyvendinimo įgaliojimais. Keturios minutės pranešėjai.